Chers collègues, je vous remercie de prendre place rapidement. Mėly kolegos, kviečiu visus, o galima greičiau susėsti, nes mūsų tarp yra kolegų, kurie turi balsuoti kituose komitetuose, ponas Krisogonos, pavyzdžiui, turės išeiti balsuoti į kitą komitetą. Jeigu visi jau susėdote, tuomet norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad yra pakeista darbo tvarkė. Kolega paprašė, kad pakeistumėme darbo atvarkę, nes jis turi balsuoti kitame komitete pusė 11. Tai ar niekas neprieštarauja, jeigu iškart perėsime prie 17 klausimo, tai yra balsavimų. Ar niekas neprieštarauja, niekas neprieštarauja, puiku. Prašyčiau visiems pasiruošti balsavimo korteles. Jeigu kortelių nesate atsinešę, praneškite mums ir tada mes užfiksuosime jūsų balsavimo rezultatą balsuojant ranka. Tai atkreiptėmės mūsų sekretoriatas. Ar visi sutinka, ar visi pasiruošę? Dar ne? Dėkoju. Ir pradėkime. Taigi dabar balsuosime dėl pono Svobodos pranešimo. Ar visi pasiruošę? Vienuoliktas pakeitimas kas už? Kas už vienuoliktą pakeitimą? Kas prieš? Kas susilaiko? Tikriname elektroniškai, prašau. Ar visi jau balsavote? Dar trūksta dviejų balsų, jis neatsinešęs kortelės. Kas dar neturi kortelės? Puiku. Balsavimas baigiamas tuomet. 13 už. Ir dar ponas Džambatski taip pat už balsavo. Dėkoju. Tai reiškia 14 už, 8 prieš. Patvirtinta. Dėkoju. 12 pakeitimas. Kas už? Keliam rankas. Kas prieš? Ta pati dauguma. Tai reiškia 14 už, 8 prieš. Toliau 13 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. 14 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. 15 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. Šešioliktas pakeitimas kas už? Suskaičiuosime. Kas prieš? Atmesta. Pirmas pakeitimas, kas už. Ačiū, kas prieš. Kas susilaiko, priimta. Antras pakeitimas, kas už. Kas prieš? Susilaikę? Priimta. Trečias pakeitimas, kas už? kas prieš, susilaikę, priimta. Ketvirtas pakeitimas, kas už. Ačiū, kas prieš. Dėkoju, susilaikę, priimta. Penktas pakeitimas, kas už. Kas prieš. Ačiū, susilaikę, priimta. Toliau šeštas pakeitimas, kas už kas prieš, susilaikę. Du susilaikė. Nėra labai aišku, kom tikriname balsavimo rezultatus. Prašau, balsuojame elektroniškai. Balsavimas baigiamas. 13 už balsavo, 8 prieš. Ačiū du susilaikė. Septintas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Aštuntas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Devintas pakeitimas. Kas už? kas prieš, susilaikę, priimta. Dešimtas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Dabar balsuojame elektroniškai dėl viso pranešimo. Prašau balsuoti. Ar jūs jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Ir rezultatas štai koks. 21 balsavo už, 2 susilaikė, niekas nebalsavo prieš. Dėkoju. Dabar persime prie kito balsavimo. Tai yra pono vėlgi svobodos pranešimas. Dešimtas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę? Priimta. Vienuoliktas pakeitimas. Kas už? Prieš? susilaikę. Tikriname. Prašau balsuoti elektroniškai. Visi jau balsavote. Balsavimas baigiamas. 15 už, 8 prieš, niekas nesusilaikė. Ponas Džambatski kaip balsavo? A, jis jau dabar turi savo kortelę, puiku. Toliau, 12 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 13 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 14 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Tikriname. buvo pasiūlyta taip spontaniškai, kad atsisakysime. Taigi balsuojame. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. 12 balsavo už, 11 balsavo prieš. Niekas nesusilaikė. Toliau, pirmas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, man atrodo, kad priimta. Niekas neprašo tikrinti, tai laikom, kad priimta. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Penktas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Šeštas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Septintas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Aštuntas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Devintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Dabar balsuojame dėl viso pranešimo. Elektroniškai balsuojame dėl pranešimo. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. 51 balsavo už, 2 susilaikė. Niekas nebalsavo prieš, dėkoju. Dabar periname prie kito balsavimo. Ir norėčiau jį paprašyti suteikti žodį poniai Delbo. Ačiū, ponė pirmininkė, aš labai atsiprašau, tik tai norėčiau paprašyti leisti pristatyti žodinį pakeitimą ne pranešimui, nes pranešimas buvo parengtas derinant poziciją su Teisingumo teismu ir taryba, tačiau prie rezoliucijos norėčiau pasiūlyti pridurti štai ką, kad mes primename, kad labai daug dėmesio skiriame e, teisėjų skirimo procedūrai. Taigi pranešimas, pakeitimas būtų toks. Primename, kad Europos parlamentas labai daug reikšmės skiria lyčių pusiausvirai, kai yra skiriami ES teisingumo teismo teisėjai. Nemanau, kad čia dėl to pasaulis pasikeis, bet būtų visada labai naudinga priminti tokius dalykus. Dėkoju. Pone, mes manau, kad e, balsuosime dėl šio žodinio pakeitimo. Kas už šį žodinį pakeitimą? Kas prieš? Kas susilaiko? dauguma ir trys susilaikė. Dabar balsuosime dėl paties straipsnio su pakeitimais ir pataisimais. Ir tai yra elektroniškas balsavimas. Prašau, balsuoja. Balsavimas baigiamas. 16 už, 4 prieš, 3 susilaikė. Toliau kitas balsavimas. Rankomis balsuosime. Ne, elektroniškai, sako pirmininkas. Viskas dabar elektroniškai vyks. Taigi, prašau, balsuojam. Balsavimas baigiamas. Devyniolika už, du prieš, du susilaikė. Ačiū. Toliau. Trečias tekstas, dėl kurio balsuosime. Vėlgi, prašau balsuoti. Balsavimas pradedamas, ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. 6 už, 17 prieš, niekas nesusilaikė, taigi atmesta. Prašau. Aš norėčiau atsiprašyti, nes balsavau ne dėl to teksto. Aš, balsuoti, aš norėjau balsuoti prieš, bet Viskas dabar taip aišku. Mes užregistruosime jūsų pataisytą balsavimo rezultatą. Kitas balsavimas dėl biudžeto. Balsuosime vienu balsavimu ir manau, kad gal elektroniškai tą darysime. Bus taip paprasčiau. Prašau balsuoti. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Dėkuoju. 18 balsavo už, 4 prieš. keturi balsavo prieš ir niekas nesusilaikė. Taigi dar kartą 18 už, 4 prieš, niekas nesusilaikė. Toliau 22 punktas darbo tvarkėje. Ir pirmiausia, trečias kompromisinis pakeitimas, kas už. Kas norėjo pasakyti, prašau. Ačiū. Pirmininkė. Norėčiau, kad prieš pradant balsuoti, norėčiau paprašyti kolegų iš socialdemokratų frakcijos prieš pradant balsuoti, paprašyti jų atsijimti 20 pakeitimą, kurį jie čia pasiūlė, kur jie kreipėsi Europos komisiją su prašymu atsimti pasiūlymą dėl libotos atsakomybės įmonių, kurias valdo vienas asmuo. Mes dėl šio teisinės priemonės dirbome daug ir kolega Degrandės yra pranešėjas. Ir panašu, kad mums nepavyks surasti sprendimo ir galiausiai šluks tas pasiūlymas. Tačiau būtų labiau galbūt civilizuota ir galbūt būtų racionaliau, jeigu mes neapjungtumėme tų dviejų procedūrų, nes mes radome labai daug kompromisinių sprendimų ir aš manau, kad nuomonė tikrai yra bendrai vertinant gera ir aš labai nenorėčiau, kad EPP frakcija būtų verčiama balsuoti prieš. Tik dėl to, kad yra įsimaišęs tas 20 pakeitimas. Tai gal jūs galėtumėte uh, atsijimti tą konkretų pakeitimą, nes tada galėtumėme balsuoti už. Pone Regner, ačiū pirmininkė. Žinoma, mes laikomės labai aiškios pozicijos, tačiau dėl šio konkretaus pakeitimo 20-ojo, tai mes esame pasirengę jį atsijimti. Dėkoju daug ką paaiškinote, taigi tada balsuojame dėl trečio kompromisinio pakeitimo ir toliau balsuosime pagal sąrašą. Taigi trečiasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Toliau. Tryliktas pakeitimas. 13 pakeitimas, kas už, kas prieš. Balsuosime elektroniškai, tuomet patikrinsime, prašau balsuoti. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Taigi, nespėjote dar. La, lauktelsim, ar jau spėjote? Iš naujo tuomet balsuojame, atsiprašau, sako pirmininkas. Iš naujo balsuojame dėl 13 pakeitimo. Prašau balsuo dabar. Ar visi jau balsavote? Pone Lebreton, dabar viskas veikia, puiku. Balsavimas baigiamas, rezultatas štai koks. 13 už, 10 prieš, niekas nesusilaikė. Dėkoju. Toliau Ketvirtas kompromisinis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Toliau 15 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Elektroniškai tikrinsime, prašau balsuoti. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. 12 prieš, 11 už, niekas nesusilaikė, atmesta. Toliau 18 pakeitimas, keliant rankas kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 19 pakeitimas. Ne, tiksliau 21. 21 pakeitimas kas už, kas prieš. Tikriname. Prašau balsuoti. Taigi balsavimas pradedamas. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. 12 prieš, 11 už, niekas nesusilaikė. Dėkoju. Toliau 23 pakeitimas, ne 20 atsimtas. Kas už 23? Kas prieš? Kas susilaiko? Man atrodo, kad atmestas šis pakeitimas, bet galbūt vis tiek patikrinkime elektroniškai, prašau. Balsavimas baigiamas. 12 prieš, 9 už, niekas nesusilaikė, niekas nesusilaikė, atmesta. Toliau 22 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Tikriname elektroniškai, prašau. Balsavimas baigiamas. 16 už, 7 prieš, niekas nesulaikė, priimta. 24 pakeitimas, kas už. Ačiū, kas prieš. Kas susilaiko, priimta. Penktas kompromisinis pakeitimas, kas už. Kas prieš. Kas susilaiko, priimta. Šeštas kompromisinis pakeitimas, kas už kas prieš, susilaikę, priimta. Septintas kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, priimta. Toliau periname prie 36 pakeitimo, kas už, kas prieš, Tikriname. Man atrodo, kad primta, bet nesu įsitikinęs. Balsuojam, ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Rezultatas štai koks. 11 už 10 prieš. Priimta. Du susilaikė. Toliau 37 pakeitimas kas už, kas prieš, Priimta. 38 pakeitimas kas už. 38 atkrenta automatiškai. O dėl 39 reikia balsuoti. Tai dabar 39 kas už, kas prieš. Priimta. Aštuntas kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš. Tikriname elektroniškai. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Aštuoniolika už, penki prieš. priimta. Toliau 45 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę, priimta. 46 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę, priimta. Devintas kompromisinis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę, priimta. Dešimtas kompromisinis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Galbūt tikrinam elektroniškai, nėra labai aišku. Balsuojam. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. 19 už, 4 prieš, niekas nesuveikė priimta. Toliau 58 pakeitimas. Kągi, kas už? Kas prieš? Susilaikę? Priimta. 59 kas už? Kas prieš? Tikriname. Balsavimas pradedamas. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Dvylika prieš, vienuolika už. Niekas nesusilaikė. Atmesta. Toliau pirmas kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikę, priimta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, priimta. Susilaikė, mm, priimta. Antras kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Toliau Galtinis balsavimas. Balsuosime elektroniškai, prašau. Tu mane apivatai? Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. 19 už, 2 prieš ir 2 susilaikė. Ačiū. Pour ce texte et félicitations. Euh, Madame Reda. Madame Reda. Uh, on the next report ponė Reda. Dėl jungtinių tautų negaliųjų teisų konvencijos gyvendinimo pranešė, paprašė pasisakyti už ją, todėl kad ji dabar dalyvauja konferencijoje Stambule, bet ji norėtų padėkoti visiems už pakeitimus, kurie buvo konstruktyvus ir tai parodo, kad ši konvencija komitetų tikrai svarbi. Praėjusią savaitę ji pateikė du pasiūlymus dėl kompromisinių pakeitimų. Jie buvo įtraukti į balsavimo sąrašus ir įtraukti kaip bas, pakeitimai žodžiu. Pirmasis yra skirtas 10 pakeitimui, 11 pakeitimui ir 12 apima visus šiuos pakeitimus. O kitas kompromisinis pasiūlymas yra apima 3 pakeitimus 18, kozos, 19 būdos ir 21, kritikonos ir maštagio pakeitimus. Šie pakeitimai apima svarbius elementus ir balsavimas atskirai E, būtų nenaudingas, nes galbūt paliktume ką nors e, svarbaus. Taigi, štai dėl ko pranešė norėtų, kad šie kompromisiniai pasiūlymai būtų traukti į galutinį dokumento variantą. Dėkuoju. Dėkuoju, ponė. Mes e, padėkosime ponai Hautalai už jos įdėtą darbą. Dabar pradėsime balsuoti. Šeštas pakeitimas, keliant rankas, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Septintas, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Aštuntas, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Kompromisinis pirmas, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Devintas, e, tryliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 14. Kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 15. Mm, Kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 16. Kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 17. Kas už, prieš iš dviejų dalių. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. 17 antroji dalis. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai. Pradedame balsavimą. Ar visi balsavote? Baigiame balsavimą. 15 prieš, 7 už, niekas nesusilaikė, dėkoju. Antrasis kompromisinis, kas už? Prieš? Susilaiko? Pritarta. 22 pakeitimas, kas už? Prieš? Susilaiko? Pritarta. 23 kas už? Prieš? Susilaiko? Pritarta patvirtintas. 24 kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 25 kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 26 kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 27 kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 28 kas už, prieš, susilaiko patvirtintas 29, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas 30, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas 31, už, prieš, susilaiko patvirtintas pirmas, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas Patvirtintas. Antras pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. Trečias pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. Ketvirtas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. Penktas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtintas Patvirtintas. Dabar balsuokime. Galutinis balsavimas elektroniškai. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. 22 už. Niekas nebalsavo prieš, niekas nesusilaikė. Visiems dėkoju ir sveikinu pranešėjai. Perduokite jai šią informaciją. Dėkoju, baigiame balsavimą. Dabar padarysime 5 minučių pertrauką, ne daugiau negu 5 minučių pertrauką, tam, kad e, kiekvienas pasiruoštume kitoms diskusijoms. Dėkuoju. Le sujet suivant portant sur la portabilité. Na ir ta kita tema e, bus skirta interneto turinio paslaugų perkeliamumu. Thank you.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

Chers collègues, euh, en attendant que le président de séance. Euh, Mėly kolegos, laukiant uh, pirmininko. Norėjau pasiūlyti pradėti diskusijas, bet matau, kad jau ateina ponas Vabodas ir pirmininkaus posėdžiui. if everybody agrees. Yeah? Yes. Uh, dear colleagues, let us continue. Mėly kolegos, tęskime posėdį. Informuosime apie sprendimus, kuriuos priemė koordinatoriai. Visų pirma, ponas Lebrotonas tapo pranešėjų dėl Sotirijos Zarajonopolos imuniteto atšaukimo kitas kolega skirtas um, būtent uh, Gergos gramatikakos uh, mandato klausimui. Dar vienas uh, skirtas ponui Jen Collins, ponas Kavalė mm, rūpinsis darbuotojų komandiravimo klausimus, pon, klausimais, ponas Maštalka bus pranešėjas Europos konvencijos kovai su smurtu prieš moteris ir namų smurtu pranešėjas. Pane Komodinė yra pranešėja, kuri rūpinsis ES kultūros politiką. Ponas Krisogonos e, mm, rūpinsis e, laukinės gamtos gyvūnų e, mm, prekybą. E, e, teisinio pagrindo pranešėjas ponas Kavada, subsidiarumo Kavadonos, ginčytinų e, klausimų pona Hautala, deleguotojų aktų ir kitų klausimų pranešėja ponė Ferrara, kodifikavimas naujos redakcijos ponė Butone. Pasižymėjome pasiūlymą dėl revoliucijos. Remiantis 133 darbo tvarkos taisyklių e, straipsnių, kurį pasiūlymą pateikė Safi Montel į Flori Monto. Jums leidus Ir ponui Karim paprašius, norėtume perti prie septinto darbo atverkės punkto, todėl kad e, ponas Karim turi kitų įsipareigojimų. Taigi dabar perėsime prie septinto darbo atverkės punkto ir žodis ponui Karim. Pirmininkė, dėkoju Jums ir dėkoju visiems mano kolegoms už E, tai, kad man padėjote būtent šiuo atveju. Tikrai aš turiu e, šiek tiek problemų su laiku. Norėčiau atsiprašyti tų kolegų mm, kuriems kilo problemų todėl, kad kelias savaitės nebuvau parlamente ir žinau, kad kai kas bandė su manimi susisiekti per tą laiką. Aš tikiuosi, kad galėčiau, galėsiu ilgai dirbti parlamente ir suprasite, kad tai nėra mano uh, įprastinė darbo tvarka, aš tiesiog turiu daug e, įsipareigojimų dėl referendumo Junktinė karalystėje, taigi man reikės šiandieną išvykti būtent dėl to paties klausimo. Dėkuoju už tai, kad man um, padedate pastarosiomis savaitėmis ir šiandieną. 23 e, birželio mes pasieksime susitarimą, priimsime sprendimą ir tada aš norėsiu jums, jūs pakviesti pakelti taurę ir atsiprašysiu būtent už savo tokį elgesį. Norėčiau padėkoti kolegoms už tai, kad parodė pasitikėjimą manimi ir man suteikė progą e, dirbti šioje svarbioje srityje. Jis yra svarbi žiūrint iš nacionalinės perspektyvos ir ES e, perspektyvos. Subsidiarumo ir proporcingumo ataskaita. Europos parlamentui yra svarbi. Mano manimu, tai yra didelė garbė būtent yra didelė garbė man E, ruošiant šį, šią ataskaitą. Tai darau jau kelias, kelias metus. Norėčiau padėkoti visiems savo šešėliniams pranešėjams už konstruktyvų bendradarbiavimą. Uh, buvome, e, buvo šiek tiek e, nesutarimų, skirtingų nuomonių, bet aš tikiuosi, kad e, mes vėlgi dėl jų galėsime diskutuoti ir sustarti. Dėkuoju poniai Delbo už jos požiūrį ir dėkuoju taip pat kolegams, kurie jau daugelį metų palaiko mano darbą, poniai Radner, Tadės Nefka, Nibler ir, kit, ir kitiems, kurių čia nėra. Uh, Labai trumpai. Mm, kolegos, mano pirmoji ataskaita dėl subsidiarumo e, buvo sėkmingai patvirtinta balandžio plenarnės sesijos metu, dėl jos buvo balsuota. Ir aš manau, kad mes tikrai taip stiprinsime subsidiarumo ir proporcingumo e, principų taikymą ir nacionalinių parlamentų dalyvavimą mūsų ES sprendimų prieimimo procese. Norėčiau paminėti kai kuriuos pasiūlymus, kurių reikėtų 2014 metų ataskaitos projekte. Mano ankstesnėse ataskaitose buvo daugiau dėmesio skiriama subsidarumui ir mažiau proporcingumui, o dabar norėčiau labiau pabrėžti proporcingumo aspektą. Bet, žinoma, skirsiu dėmesio taip pat ir subsidarumui. Taigi reikėtų daugiau proporcingų taisyklių mažoms ir vidutinėms įmonėms ir daugiau proporcingo poveikio vertinimo komisijoje. Ankstesnėje ataskaitoje dėmesį daug skiriame komisijos subsidarumo testų vertinimui ir mažiau dėmesio proporcingumui. Taigi manau, kad dabar mes turėtume žiūrėti, kaip proporcingumo testai yra taikomi ir kaip kriterijus taiko komisija, kaip juos vertina. Aš žinau, kad kitos institucijos, tokios kaip pavyzdžiui regionų komitetas, Taip pat reguliariai stebi subsidiarumą ir poveikį vietos institucijoms, regionėms institucijoms. Taigi reikėtų iš, atkreipti dėmesį ir į, te, į teisės aktų proporcingumą tam tikrose srityse. Mano ataskaita, buvo patvirt, mano ataskaita buvo patvirtinta balandžio mėnesį ir joje buvo pasiūlyma vidurio laik, pasiūlyta vidurio laikotarpio e, peržiūra. Ir manau, kad reikėtų apibriežti subsidiarumo e, testą. Norėčiau patikyti kolegas, kad aš nenorėčiau trukdyti e, e, nariams pateikti pasiūlymus dėl teisės aktų pakeitimų. Bet reikėtų vertinti būtent šiuos aspektus ir vėliau e, teisės aktų leidėjai turės priimti sprendimus, kaip reikėtų elgtis e, toliau. Nacionaliniai lyderiai priima sprendimus, e, Junktinės karalystės lyderiai E, irgi dalyvauja šiame procese. Ir aš manau, kad reikėtų e, atkreipti dėmesį į daug susidarumo aspektų. Kolegos, šiuo metu yra naujas mechanizmas, kuris leidžia nacionaliniams parlamentams uh, užblokuoti teisės akto pasiūlymą ES, kuris netinka, jeigu 16 valstybių narių susivienyje šio, šio, šioje veikloje. Aš džiaugiuosi, kad mūsų nacionaliniai lyderiai sugebėjo gauti pasiūlymą, pritarimą iš visų valstybių narių būtent šiai svarbiai reformai. Taip pat 8 savaičių laikotarpis buvo pratestas iki 12 savaičių. Būtent per tą laikotarpį galima pateikti pasiūlymus dėl subsidiarumo, nuomonės dėl subsidiarumo. E, tai buvo pavadinta raudonos kortelės procesu. Ir nacionaliniai parlamentai tokiu būdu labiau prioritės prie mūsų ir jie kaip ir turės pareigą vykdyti savo vertinimo funkciją. Jie turi vertinti būtent tai, kas vyksta ES lygmenių. Taigi, jie ne tik, kad negalės tik kaltinti ES dėl priemonių, dėl kurių juos niekada nebuvo kreipiasi. Ir jie taip turės prisijimti atsakomybę. Bet tai nėra veto teisė, niekada nebuvo numatyta veto teisės, nei šiame parlamente, nei nacionalinių lyderių tarpe. Taigi aš taip pat nesiūlau veto šiam komitetui. Dar vienas mechanizmas, dėl kurio sustarėme darybų metu, yra tai, kad komisija dabar turi peržiūrėti esamą, esamą ES teisyną ir išanalizuoti, ar jis atitinka subsidiarumo ir proporcingumo principus. Taigi komisija turi pateikti ataskaitą, kurią turi aptarti ministrų taryba kasmet, kai taryba sutarė kad e, teisės aktai geriau yra gyvendinti nacionaliniu lygiu ir, ir jeigu teis, ES teisės aktai, aktais yra reikalama per daug, tuomet galima pakeisti tą teisės aktą. Mano ataskaitoje taip pat bus rašoma apie tai, e, kad komisija turi atsižvelgti valstybių narių abejonės ir gali rekomenduoti nacionaliniams parlamentams imtis veiksmų, e, esant pat tam tikram pagrindui. E, m, kai, valstybė, kai kuriuose valstybėse narise geltonosios kortelėse mechanizmo buvo imtasi e, e komandiruotų darbuotojų direktyvos atveju. Ši, šiuo atveju buvo panaudota, ši kortelė buvo panaudota trečią kartą. E, ji buvo pradėta naudoti nuo 2009 metų Lisabono sutarties. Taigi, mano manimu, svarbu atsižvelgti į valstybių narių abejones. Komisija tai turi padaryti. Taigi norėčiau paklausti, ar šiandieną dalyvauja komisijos atstovai ir kaip jie sureaguos į nacionalinių parlamentų keliamas abejonės, pabrėžiamas abejonės dėl komandiravimo, darbuotojų komandiravimo. Subsidiarumo nereikėtų bijoti. Tai yra svarbus principas, kuriuo remiantis ES gali priartėti prie piliečių ir tikrai labai svarbu mažinti demokratinį deficitą mūsų esamo politinio klimato atmosferoje, turint omenyje, kad Junktinės karalystės laukia taip pat referendumas, labai svarbu pabrėžti visuomeniai, kad mes esame pasirengę išklausyti jų lūkesčių ir kad mes e, te, tvirtinsime tik tada teisės aktus, kada jų reikia. Subsidiarumas stiprins nacionalinių parlamentų vaidmenį ir tokiu atveju teisės aktai bus e, atsakingiau parengiami. Norėčiau padėkoti kolegoms, kurie įdėjo darbo, kurie e, dirba šioje srityje. Taip pat e, komisijos darbo programoje jau buvo atsižvelgta į daug, daugelį šių abejonių ir e, būtent stengiamas teisės aktus renkti daug atsakingiau ir atsižvelgiant į piliečių lūkesčius. Taigi aš e, laukiu pažangos šioje srityje ir informuosiu Jūs apie pažangą. Kuo greičiau aš tikiuosi, kad Junktinė karalystė ir toliau liks ES sudėtyje. Ir žinoma, aš esu pasirengęs bendradarbiauti su visais kolegomis kaip kad dariau ir praeitįje, ir stengsiuosi atsižvelgti į visų nuomonės ir spręsti visas kilančias problemas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Well. Dėkui ir jums. Dabar suteiksiu žodį komiteto nariams. Ar būtų klausimų? Jeigu ne, aš pats norėčiau paklausti, jeigu galėčiau. Uh, Taigi, vienas klausimas. Pone Karim, jūs paminėjote raudonosios kortelės mechanizmą, 12 savaičių terminą ir taip toliau. Kaip Jūs galvojate, ar šis raudonosios kortelės mechanizmas e, apsiriboja vien tik tai subsidiarumo principu? Skaitydamas tekstą susidarau e, nuomonę, kad tai yra platesnė savoka taikytina ne vien tik tai santykiuose su taryba ir komisija, bet kad šis savoka e, susijusi ne vien tik tai teiginiais, kad trūksta subsidiarumo. Na, mano pranešimo tikslais, e, kur aš kalbu vien tik tai apie subsidiarumo ir proporcingumo problemas, tai e, Ehm, šiame pranešime aš dirbsiu būtent e, tos savokos ribose. E, aš visai suprantu, kad jeigu kolegos po šio pranešimo norės e, išplėsti šios savokos taikymą, bet aš tikrai nenorėčiau pernelyg daug išplėsti savo man suteiktų įgaliojimų. ponas Andersonas. E, Nekantrai laukiu e, šio dokumento parengimo. Aš e, tikrai labai norėčiau, kad geltonosios kortelės procesas veiktų praktikoje. Ko gero, įtariu, kad siekiant to gali tekti keisti ir sutartį tačiau bijau, kad e, ši darbo tvarkė, kuriai aš e, pritarčiau, gali įsipainioti į e, procesą, kurio rezultatas bus teisėkuros proceso sukomplikavimas. Dėkui, žodis poniai Būtoniai. Mėly kolegos, ponia Karimai, dėkoju Jums už visas pastabas, teisingas pastabas. Aš visgi norėčiau pasakyti, kad 2014 metų ataskaitoje, kurią parengė komisija, ji yra labai paviršutiniška, kaip ir paprastai būna. Kalbant apie atliktą komisijos poveikio vertinimą, rezultatas vėlgi yra nepriimtinas. Tiesa, kad antrojo protokolo redakcija yra kelia problemų ir dėl to dažnai ir yra sumažinama motivacija. Taigi tai nėra priimtina. 32 procentai pagal poveikio vertinimą, 32 procentai um, rezultatų rodo, kad reikalinga e, pakeisti situaciją, lygnant su 12-13 metų ataskaitomis. Taip pat mes matome, kad čia na, nesutampa tam tikri skaičiai. Taip pat labai svarbu, kad poveikio vertinimas būtų atliktas vid per vidutinės trukmės laikotarpį, vertinant teisėkros procesą, nes situacija gali iš esmės pasikeisti. Na ir nacionaliniai parlamentai gali pateikti motivacinę nuomonę, bet tam numatytas laikotarpis yra per trumpas ir tas laikotarpis turi būti pratestas ir tai turi būti taikoma per visą teisėkuros procesą. Nacionaliniai parlamentai turi turėti uh, galimybę teikti nuomonę įvairiais procedūros etapais. Birželio 12-14 dienomis buvo numatyta galimybė pritaikyti geltonosios kortelės procedūrą. E, Kozak procedūrai, taigi mes mat, manome, kad šis čia numatytas principas yra bendras žmogaus teisės principas. Dėkui. Suteiksiu žodį ponui Leardinį iš Europos komisijos. Dėkuoju, pirmininkė, keletas pastabų komisijos vardu dėl e, pranešėjo įžanginio pasisakymo. Visų pirma, e, sveikintina, kad e, didelis dėmesys skiriamas proporcingumui, subsidiarumas jau daug metų yra atidžiai analizuojamas, bet dabar ko gero laikas atsigręžti į proporcingumo klausimą Ir komisija savo geresnio reglamentavimo darbo tvarkėje įsipareigoja pilnai įgyvendinti proporcingumo principą, atsižvelgiant į esančias reglamentavimo priemonės ir į teikiamų pasiūlymų intensyvumą. E, tai taip pat yra labai savalaikis pasiūlymas, kai e, naujasis tarp institucinis sustarimas dėl geresnio reglamentavimo numato tam tikras nuostatas dėl subsidiarumo ir proporcingumo. Kuo konkrečiau čia išsisakysime, tuo geriau. Kita mintis e, - tai skaičiai, kuriuos paminėjo viena iš e, komiteto narių e, dėl vadinamojo reglamentavimo analizės valdybos. Uh, E, veiklos komisijoje. E, bėgant metams e, ši institucija buvo stiprinama ir dabar gali išsikviesti generalinius direktorius iš atskirų sektorių E, kad jie pateiktų atnaujintus poveikio vertinimus e, dėl tiesiekuros pasiūlymų, jeigu jie galvoja, kad e, jų kokybė nepakankama. Ir vienas iš elementų, į kurį žiūri ši institucija, yra subsidiarumo principo taikinimas, taikymas. Taigi, e, užtikrinama komisijos e, reglamentavimo e, analizės valdybos efektyvus veikimas šitoje srityje. Ir e, čia kalbama apie naujai teikiamus teisėkos pasiūlymus. E, taigi iš e, tokių paraiškų teikimo skaičiaus sumažėjimo vis tik negalima daryti išvados, kad mažiau dėmesio tam uh, skiriama dėl, geltonos, dėl raudonosios kortelės. E, e, dėl geltonosios kortelės e, procedūros 14 nacionalinių parlamentų yra atsiuntę savo pastabas dėl komandiruojamų darbuotojų direktyvos ir komisija dabar analizuoja tai. E, sutartis e, ir jos antrasis protokolas numato tris būdus, kaip čia elgtis, gali pakeisti, gali išlaikyti arba atsimti savo pasiūlymą. Trečią kartą, egzistuojant šiai sutarčiai, turime pasiūlymų dėl geltonosios kortelės. E, pirmaisiais dviem atvejais skirtingi buvo priimti sprendimai. Pirmą kartą Komisija atsiemė savo pasiūlymą, antrą jį, jį išlaikė, pateikdama e, paaiškinimus dėl ko. Dabar negaliu numatyti, ką nuspręs komisijos kolegija, tik tai galiu pasakyti, kad geltonosios kortelės procedūros taikymas tik prasidėjo. Komisija dabar analizuoja pagristų nuomonių atsistų iš 14 parlamentų uh, turinį, jį reikia išanalizuoti ir tada kolegija turės apsispręsti, koks yra tinkamiausias kelias toliau e, teikiant šį pasiūlymą. Ar ponas Karim norėtų sureaguoti? Taip, pirmininkė, nelabai ne daug ką galėčiau pasakyti reaguodamas. E, Vien tik tai pasakysiu, kad ne, ne visiškai galėčiau pritarti viskam, kas buvo pasakyta, bet e, turiu pasakyti, kad visi pasisakymai buvo labai konstruktyvūs ir tai sudaro gerą pagrindą analizuoti skirtingas koncepcijas, kurios išdėstytos. Uh, ketinu tą ir padaryti. Manau, kad įvairių frakcijų kolegos e, siekia to paties tikslo. Mane ypač paskatino komisijos pasisakymas. E, mes matome, kad Francas Timmermanas iš tikrųjų ketina įgyventi tai, ką išdėstė pačioje pradžioje. Manau, kad dabar turime gerą pagrindą parengti gerą pranešimą, kuris remtasi anksčiau atliktų darbų, bet taip pat ir žengtų gana didelį žingsnį į priekį. Dėkui, taigi galime baigti septinto darbo tvarkės punkto aptarimą ir dabar turėtume eiti prie penkioliktojo punkto. E, keisimės nuomonėmis dėl tarp valstybinio interneto turinio paslaugų perkeliamumo vidaus rinkoje. Suteiksiu žodį dabar ponui Kavada. Jis yra mūsų pranešėjas. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Pirmiausia, norėčiau pristatyti kelis bendrus šio teksto principus. Pranešimo projektas, kuris greitai jums bus pateiktas, Jo tikslas įtvirtinti penkis pagrindinius principus. Pirmasis yra tai, kad perkeliamumo reglamentas turi būti proporcingas, atsižvelgiant į e, internetinių paslaugų e, rinką ir tai, kiek yra potencialių vartotojų, tokių paslaugų vartotojų, kalbant apie tarp valstybinį e, perkeliamumą. Maždaug 5-7 procentai visų ES piliečių naudojasi tokiomis paslaugomis. Ir be jokios abejonės turi būti tinkama, užtikrinama tinkama e, autorių teisų apsauga, kalbant ir apie ES kaimynės. E, dėl paprastos priežasties tai yra turto, yra kultūrinės veiklos šaltinis ir, ir labai svarbu, kad e, tais turtais būtų tinkamai elgiamasi. Antrasis principas yra štai koks. Reikia laikytis teritoriškumo principų ir tarpvalstybinis perkeliamumas negali būti, būti toks tarpvalstybinis perkeliamumas, kai nerabai aiški tampa prieiga prie tokių paslaugų. Ketvirtasis principas yra teisinis teisinė sistema ir turi būti sukurti tokie teisės aktai, kurie būtų palankus tokiam perkeliamumui ir kad nebūtų tokiu būdu sumenkintos autorių teisės. Penktas principas - sutartiniai santykiai tarp paslaugų vartotojų ir tiekėjų turi būti neutralizuojami ir tokių teisų perkeliamumas neturėtų reikšti, iš, kad iš naujo būtų deramasi dėl tų sutartinių santykių. Ir aš norėčiau akcentuoti kelis dalykus. Pirmiausia, dėl taikymo, reglamento taikymo srities. Reglamentas turi būti taikomas automatiškai, kai kalba eina apie internetinės paslaugas, kurios yra teikiamos už atlygį, nes tokių paslaugų tiekėjas jau gali patikrinti kur gyvena abonement, kur, kur yra abonemento gyvenamoji vieta. Tai jeigu kalba eina apie tokias paslaugas, kurios teikiamos nemokamai, tai, tai irgi turi būti mat, numatyta reglamento taikymo srityje. Dabar, jeigu kalbama apie finansinės priemonės, čia vėlgi turi būti laikomasi reglamento nuostatų. Uh, Jeigu paslaugas, paslaugos yra teikiamos nemokamai, tuomet e, pats teikėjas gali vertinti, kiek yra naudingas tokių paslaugų teisų pirkeliamumas, atsižvelgiant į rinkos situaciją. Taip pat e, tas perkeliamumas negali būti siejamas su neproporcingais kaštais. Perkeliamumas, e, aišku, yra privalumas tam tikriems paslaugų vartotojams ir stambiems paslaugų tiekėjams, tačiau tai neturėtų tapti didelę naštą tokiems kuklesniems paslaugų tiekėjams, mažesniems paslaugų tiekėjams, kur, kurie susiduria su kur kas em, didesniais sunkumais. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau patikslinti, tai yra apibriešių klausimas. Reglamento projekte kalbama apie du, dvi svarbiausias savokas, kurias reikia labai aiškiai apibriežti. Būtent gyvenamosios vietos valstybė arba laikinas buvimas kitoje valstybėje narėje nei gyvenamoji vieta. Dėl gyvenamosios vietos apibrėžimo Valstyb, kai kuriuose valstybėse narėse abonementai turi savo įprasnės gyvenimo vietas ir į kai kurias e, sugrįžta reguliariai. Kalbant apie laikiną buvimą, tai yra e, laikia ribojamas buvimas, nenulatinis buvimas e, ir reglamento tikslais tai turėtų būti perinamasis laikotarpis kur yra, reiškia, dėl asmenių priežasčių ar profesinių priežasčių praleidžiama kažkiek laiko. Ir tai yra kita vieta, negyvenamoji vieta. Jeigu kalba eina apie nuolatinę gyven, nuolatinį gyvenimą kitoje nei gyvenamosios vietos šalyje, tada tai yra vis tiek siejama su sugrįžimu į gyvenamosios vietos valstybę Čia daugiausia kalba eina apie Erasmus programos studentus, taip pat įmonių darbuotojus, kurie laikinai perkeliami dirbti kitur ir panašiai. Nėra nustatomas laikotarpis, skaičių savaičių, mėnesių ar dienų reglamente, tik tai yra numatyti įprasnės gyvenamosios vietos patikrinimo kriterijai, tai yra griežti, rimti kriterijai Taigi dėl to ir nėra reikalinga nustatyti konkretų laikotarpį, per kurį vartotojas e, gali naudotis tokiamis paslaugomis, nes tai būtų labai sudėtinga tą padaryti. Ir dar vienas dalykas, mėly kolegos, čia norėčiau irgi šį beitą patikslinti, tai būtų valstybės, gyvenos valstybės narės patikrinimo e, kriterijai gyvenosios valstybės patikrinimo kriterijai turėtų būti nustatyti sąraše, kuris turi būti atviras. Aš čia turiu omenyje sąrašą, kur būtų nustatomi griežti kriterijai, kuriuos pasirenka paslaugų teikėjai pagal savo komercinį veiklos modelį. Ir turi būti įtraukiami bet kokie kiti kriterijai, jeigu iš anksto yra pasirašomas susitarimas tarp tiekėjo ir uh, vartotojo siekiant e, tam tikrų saugumo kriterijų. Ir man atrodo, kad pirmiausia, turi būti užtikrinamas tinkamas saugumas, kad paslaugų teikėjai negalėtų patys rinktis pritaikymo kriterijų, tokių kriterijų, kurie būtų geriausia pritaikyti prie jų veikimo modelio. Uh, Ir dėl to ateityje reiktų pakoreguoti potencialių inovacijų sąrašą, kalbant apie patikrinimo kriterijus, e, kurie gali, pažiūrėjau, keistis atsižvelgiant į technologinę pažangą. Toliau dar vienas dalykas, aš norėčiau jį irgi paminėti. Uh, Kai gyvenamosios valstybės narės, abonemento gyvenamosios valstybės narės kriterijai yra nustatomi, tada paslaugos tiekėjas gali atlikti IP adreso kontrolę, kad galėtų nustatyti, kiek yra naudojamos tos internetinės paslaugos toje valstybėje narėje, kuri nėra to abonemento nustatyta gyvenamoji šalis, gyvenos vietos valstybė. Tai čia nėra tiesiog bandoma sekti, kur būna abonementas ir panašiai, tai nėra kažkokia tai tiksli, tikslios geografinės vietos nustatymas, tiesiog yra bandoma išsiaiškinti, kaip abonementas naudojasi tomis internetinėmis paslaugomis kitoje šalyje nei savo ginamoji vieta. Ir tiesiog norėčiau priminti, kad tokie patikrinimo kriterijai yra susiję ir su asmens duomenų apsaugos direktyva, ar suderinti su asmens duomenų apsaugos direktyva. Taigi čia yra tam tikri saugumo garantai užtikrinami. Dabar kalbant apie reglamento taikymo sritį. Reglamentas, komisija siūlo reglamentą taikyti atgalinę datą, kalbant apie tas sutartis, kurios buvo pasirašytos prieš įsigaliojant reglamentui. Ir man atrodo, kad tai yra tinkamas e, variantas, tačiau komisija numato šešių mėnesių reglamento perkelimo laikotarpį, tai aš norėčiau čia gal numatyti vienerių metų laikotarpį, kad visi galėtų pakoreguoti savas sistemas. Dabar patikrinimo priemonių nustatymas, konkrečių patikrinimo priemonių nustatymas, siekiant užtikrinti perkeliamumą, tai turėtų būti daugiau nei šeši mėnesiai kad būtų galima pakoreguoti sutartį, kuri buvo pasirašyta iki reglamento įsigalio, įsigalio, įsigaliojimo. Nes priešingą atveju na, bus labai sudėtinga tą sistemą įgyvendinti, turint omenyje, kad ir technologinė pažanga yra labai sparti, reikia išvengti sukčiavimo atvejų. Ir taip pat, kad nebūtų pažeidžiamos sutarties šalių teisės. Ir dar vienas dalykas būtent kaip Jūri komitetas čia dirbs šiuo klausimu, koks yra grafikas numatytas. Pranešimo projektas turėtų būti pateikiamas parlamento vertimo tarnyboms 21 birželio dieną. Dėkoju. Pasižymėkite šią datą, 21 birželio. Tuomet pasirodys pranešimo projektas. Mes jį aptarsime Liepos 11 dieną komitete. Pakeitimų patikimo terminas yra nustatytas rugsėjo 15 dienai ir galiausiai paskutinis dalykas pranešimo projektas, dėl jo bus balsuojama jūri komitete, jeigu viskas klostysi sėkmingai, spalio 13 dieną. Aš tiesiog pristačiau tas datas, kad visi galėtų pasižymėti. Taigi tiek, ponė pirmininkė, dėkoju kolegos uždėmesį. Dėkui už e, pristatymą. Dabar žodis poniai Reida. Ačiū pirmininkė. Ačiū pranešėjai už tai, kad išdėstė pagrindinės mintis ir e, darbų laiko grafiką. Mums atrodo, kad su šiuo pasiūlymu reikia stumtis į priekį greitai. Komisija paminėjo, kad tai pirmasis žingsnis, e, sprendžiant e, turinio geoblokavimo problemą. Iš tikrųjų, vartotojai laukia greito šio klausimo sprendimo e, galime pritarti pranešėjo pagrindiniams išdėstytiems principams, kad nebūtų nustatoma konkretaus darbo lai, termino, laiko termino. Tai būtų aktualu labai, pavyzdžiui, Erasmus studentams, bet reikia pasakyti, kad būtent šių grupių interesais labai svarbu pasiūlyme paaiškinti, kad bet koks paslaugų teikėjas nebus priverstas e, pateikti e, visiems pilną repertuarą paslaugų kurias jis teikia gyvenimo vietos valstybėje. Jeigu uh, studentas e, keliauja iš Prancūzijos į Italiją, tai teikėjas e, turėtų teikti jiems ne tik tai prancūziškai repertuarą, bet ir itališkai. Manau, kad e, tokios, tokie ir yra komisijos ketinimai, tik tai reikia konstatuojamuose dalyse galbūt tai geriau paaiškinti. Viena mintis, kuriai negalėčiau pritarti, yra tai, kad IP e, adreso regularus patikrinimas galėtų būti naudojamas e, nustatant ar patikrinant e, gyvenamo vietos valstybę. Tas patikrinimas uh, yra susijęs su tais atvejais, kai gyvenamosios vietos asybė ir laikinas buvimas nesutampa. Taigi IP adreso tikrinimas gali būti naudojamas ir gyvenimo vietos valstybės nustatymui, ir laikino buvimo vietos nustatymui. Jeigu uh, asmuo grįžta į savo gyvenimo vietos valstybę, tai yra jo rezidavimo vietos nustatymo elementas, bet e, norint, kad vartotojas nebūtų priverstas e, e keisti savo vartojimo e, galimybės, e, kad pristaiktų prie to reglamento, e, E, reikėtų užtikrinti, kad nebūtų renkami duomenys apie vartotojo judėjimo įpročius. E, IP adresas e, turi būti pakankamas elementas, kad teikėjas galėtų suteikti paslaugas vartotojui toje vietoje, kur jis yra. Bet e, IP adresas neturėtų būti naudojamas e, nustatant vartotojo e, gyvenamąją vietą. Gali būti naudojami ir kiti kriterijai, tokie kaip banko sąskaita ar kita informacija. Šiais laikais lengviau yra pakeisti IP adresą negu kad atsidaryti naują banko sąskaitą kitoje valstybėje. Visiškai e, pritarėme pasiūlymo taikymo retroaktyvumui, kad nereikėtų iš naujo persidėrėti dėl sutarčių, tačiau vis tik galvojame, kad šešių mėnesių turėtų pakakti. Jeigu nereikia naujai persidėrėti, tai turėtų būti įmanoma greitai tą dalyką išspręsti ir tai taip pat atitiktų vartotojų interesus. Taigi lauksime pranešėjo galutinio teksto, kad galėtume leistis į detalesnės diskusijas. Äh, ich äh, möchte zunächst an meine Kollegin Angelika. Ponas Voss. Äh, Dėkui, e, panė pirmininkė, e, Angelikos Mylės vardu e, norėčiau atsiprašyti, šiandien jį negali dalyvauti, bet man tenka pristatyti ir jos pastabą šiandieną ir pasakyti jos vardu. Norėčiau padėkoti pranešėjui ir kitiems kolegoms už atliktą darbą. Pone Nybler galvoja, kad komisijos pasiūlymas dėl tarp valstybinio turinio perkeliamumo yra geras. Gyvename laikais, kai visiškai įprasta, kad mūsų piliečiai reguliariai ilgesniam ar trumpesniam laikui išvyksta į užsienį, gyvena kitoje valstybėje narėje. Ir per tokias išvykas, ar tai būtų atostogos, ar šiaip paviešėjimas vis tiek nori žinoti, kas vyksta namie ir nori toliau naudotis savo sudarytomis sutartimis. Pane Nibler e, norėtų pasakyti keletą dalykų dėl šio e, reglamento projekto. Jei atrodo, kad yra labai svarbu akcentuoti, kad čia mes kalbame apie tarp valstybinį perkeliamumą. Būtent apie tai kalba komisijos pasiūlymas. Bet neina kalba apie tarp valstybinį prieinamumą prie e, internetinio turinio. Jeigu Vokietijoje esate SkySport abonementas ir nuvykstate į Ispaniją, tai jūs turėtumėte pri, turėti prieigą prie to turinio Ispanijoje nesudarant naujos sutarties. Kitas svarbus dalykas dokumente yra apibrieštys. Jūs ponė Kavada, paminėjote tai. Kas yra gyvenamosios vietos valstybė? Čia reikia tiksliau išdėstyti šią nuostatą. Mums tai būtų vienas iš prioritetų ir e, reikėtų vis tik užtikrinti, kad čia e, būtų kuo mažiau biurokratizmo, kad būtų labai aiškiai apibrieštis ir aiškus kriterijai e, suprantami vartotojui, apibrėžiantys gyvenamosios vietos valstybę. E, kita mintis, vadinamosios laisvos paslaugos ir jų įtraukimas į reglamentą. E, dauguma atvejų, e, tokiais atvejais paslaugos tiekėjai nesiremia sutartimis ir todėl neturėtų turėti galimybės tikrinti piliečio gyvenamosios vietos. Galbūt laisvosios paslaugos tiesiog e, turėtų būti kaip alternatyva numatyta šiame reglamente, bet mes nekantrai lauksime tolesnių diskusijų dėl šio teksto. Dėkuoju, ponė pirmininkė. APP frakcija sveikina diskusiją dėl internetinio turinio tarp valstybinio perkeliamumo. Tai savalaikis žingsnis e, siekiant užtikrinti, kad visi ES piliečiai galėtų prieiti prie internetinio turinio įvairiose šalyse. Tai e, komisijos e, darbo programos vienas iš kertinių akmenų, kad vartotojai galėtų naudotis paslaugomis, už kurias yra susimokėję. Taigi e, internetinis turinys e, kitoje valstybėje narėje galėtų abonemento būti pasiekiamas nemokamai, e, iš naujo, nepasirašant naujos sutarties kitoje valstybėje narėje ar ten neprašant licencijos. Mes galvojame, kad neturėtų būti numatoma laiko terminų, taip pat pasisakome už geresnį gyvenamosios vietos valstybės apibrėžimą. Tai e, sustiprintų reglamento kokybę vertę. E, Valstybinariai, kurioje gyvena, paprastai gyvena e, abonementas ir į kurią e, jis e, reguliariai sugrįžta. Tokią apibriežtį siūlo taryba. E, bet e, turi būti galimybė lengvai patikrinti, kur ta valstybė yra, kad galima būtų išvengti sukčiavimo. Reikia aiškių, objektyvių kriterijų, kurie leistų tą patikrinimą atlikti tas patikrinimas e, taip pat neturėtų lemti privatumo pažeidimų. Tikslas čia, kad abonementas galėtų turėti prieigą prie savo turinio ir uh, Aišku, tai prisidės prie Europos kultūros paveldo prieinamumo ir sklaidos. Ir abonementui čia papildomų išlaidų neturėtų kilti. Jeigu gyvenamasis vietos valstybė yra patikimai įrodoma, tai e, reikia akcentuoti, kad prieiga prie paslaugos būtų praktiškai gyvenama ir lengva, kad dauguma ES piliečių galėtų tomis paslaugomis lengvai naudotis. Anksčiau kalbėjusiai tai akcentavo, aš esu tikras, kad draugė galėsime tinkamai užbaigti darbą su šiuo dokumentu. dabar suteiksiu žodį ponui Šmyman, tarybos atstovai, Nider, pirmkančių Niderlandų atstovai. Dėkuoju, ponė pirmininkė, šis pasiūlymas dėl perkelimumo reglamento yra pirmas žingsnis, kuriant bendrą skaitminę rinką, tai viena mūsų, pirmkančių Niderlandų, prioritetinių sryčių. Mes pasakome už greitą dėrybų procesą. E, tai pasakėme vasario mėnesio konkurencingumo taryboje. Penkis kartus kompromisinis tekstas buvo svarstytas tarybos darbo grupėje ir 26 balandžio e, šį tekstą svarstė atašė. E, dėl konstruktyvios dvasios dėrybose buvo pasiekti labai geri rezultatai, kurie per pritarė kompromisui gegužės 14 dieną. Ir jeigu konkurencingumo taryba šį mėnesį šiam kompromisui pritars, taryba bus pasiruošusi pradėti trialogo susitikimus. Dėkui. Thank you. Uh, thank you very much. Merci, Monsieur le Président. Excusez-moi. Euh... Dėkuoju, ponia pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems tiems, kurie pasisakė ir norėčiau pasakyti, kad e, esančiom sąlygoms ir turint omenyje tai, ką mes išsakėme, pasistengsime dirbti kuo greičiau e, tam, kad e, vėlgi neatsiliktume. Europos parlamentas turėtų nurodyti, turėtų dirbti vykdomoji valdžia. Taigi, Mes e, stebėsime situaciją ir e, dėkoju, mėly kolegos, už visus komentarus. Tai ir aš, ir mano e, biuras. Mes esame pasirengę su jumis bendradarbiauti. Dėkoju. Taigi mes baigėme diskusijas dėl 15 darbo tvarkės punkto ir dabar perėsime prie 25 darbo tvarkės punkto robotikai taikomos civilinės teisės nuostatos. Na ir žodis pranešėjai, ponė Dėkoju, ponė pirmininkė. 2015 m. sausio mėnesį šis komitetas nusprendė įkurti darbo grupę skirtą būtent teisiniams ir etiniams robotikos aspektams analizuoti. Taigi aš žiūrėsiu tam, kad dėl to, kad galiu dabar pristatyti ataskaitos pranešimą. Vakar mes išsiuntėme šį dokumentą. Jo forma dar turėtų būti keičiama. Dar reikėtų įtraukti taip pat ir aiškinamą į memorandumą. Aš tiesiog norėjau laikytis nustatytų laiko terminų, e, reikėjo pristatyti šį dokumentą gegužės mėnesį, nes pradėję darbus e, pamatėme, kad klausimai, kurie yra susijęs su robotika, iš tikrųjų išeina už mūsų komiteto kompetencijos ribų. Taigi, norėjau paskirti pakankamai laiko, skirti pakankamai laiko nariams ir taip pat kitiems komitetams e, tam, kad galėtų uh, suformuoti savo nuomonę ir e, informuoti būtent apie tą nuomonę. Štai dėl ko pakeitimai, e, pakeitimų keitimo te, teikimo terminas yra spalio mėnesis. Taigi norėčiau padėkoti visiems, sekretoriatui, darbo grupiai, teisės tarnybai, politiniai tarnybai, taip pat ponui Stuar, kuris pradėjo Ačiū padėkoti STOR tarnybai, ponui Van Venzel ir uh, kitiems asmenims. Taigi, kalbant apie robotiką, mes konstatavome, kad robotikos rinka vystosi labai greitai ir uh, ko gero uh, prasidės naujoji pramonės revoliucija. Iš Bendrai tariant, robotika ir dirbtinis intelektas yra tokie sektoriai, kurie vystosi ir ko gero robotai vis daugiau dalyvaus mūsų pramonėje, transporte. Manau, kad bipločiai lėktuvai jau yra. Taip pat automobiliai be vairuotojo gana greitai pradės važinėti mūsų keliais, bet taip pat robotika bus pasitelkta ir žemės ūkija. Uh, E, paslaugose teikiamos e, žmonėms, e, žaislų sektoriuje ir taip toliau. Taip pat robotai bus vis išmintingesni, autonomiški ir jie neturės visą laiką vykdyti tos pačios užduotės, bet jie galės mokytis iš savęs ir galės priimti sprendimus ir pristaikyti prie užduočių Iki šiol šios užduotys būdavo vykdomos šimtinai žmonių. Taip pat reikėtų įsiminti, kad Europos pramonė yra aukščiausiame lygiai ir labiausiai pažengusi robotų srityje. 2014 metais Europoje buvo pagaminama 32 procentai viso pasaulio robotų, bet matome, kad Japonija, Kinija, JAV taip pat yra galingos konkurentės. Ir jeigu nenorime, kad Europos rinka būtų, mm, Europos rinkoje būtų atvež, atvežama labai daug robotų iš kitų kontinentų, kur nėra laikomasi mūsų vertybių ir reikalavimų, mes turėtume mobilizuotis. Teisės aktų leidėjams iškyla tokie iššūkiai kurie yra susiję su būtent pažanga, reikėtų pagalvoti apie pasiekmes ir reikėtų lankščios sistemos tam, kad mūsų pramonė nenukentėtų. Taip pat reikėtų vis dėlto pasitelkti pakankamai griežtas taisyklės tam, kad būtų apsaugoti vartotojai, piliečiai, tam, kad būtų ginama, ginamas žmogaus orumas ir mūsų visuomenės sanglaudą. Aš nenoriu pristatyti visų pasiūlymų detalių, todėl kad jūs visi su manimi bendradarbiavote bendradarbiausite ateityje ir ši ataskaita bus papildyta. Bet paminėsiu svarbiausius, jautriausius aspektus, dėl kurių bus labai sunku susitarti. Pavyzdžiui, tai yra asmens, asmenių gyvenimo apsauga. E, duomenų apsauga. Robotai negali veikti, jeigu jie nėra sujungti, taigi reikia jungčių, reikia duomenų, bet taip pat reikėtų stengtis už e, tikrinti pusiausvyrą ir proporcingumą. Reikėtų galvoti būtent, koks yra tikslas ir kokiam tikslui yra renkami šie duomenys. Antra, antras klausimas, antra problema yra saugumas. Nekalbėsiu apie e, nusikaltimus internete, bet tikrai reikėtų stebėti, kad robotai nuo pat jų kūrimo pradžios turėtų turėti pakankamai saugos priemonių. Taigi reikia daugiau pastangų standartizavimo srityje, tam, kad taip pat ir mūsų bendroji rinka nesus, nebūtų suskaldyta kai kuriuose valstybėse narise Europos Sąjungoje yra e, jau pasiektas sėkmės iš e, pramonėje šioje srityje, bet e, reikėtų vis dėlto stebėti bendrąją rinką ir jos veikimą. Taip pat ir autoriaus teisų klausimas bus svarbus klausimas, nes robotai yra tokių robotų, kurie kūrė taip pat ir kūrinius. Taip pat pavyzdžiui, sveikatos apsaugos srityje. Koks bus gydytojo vaidmuo diagnozės atveju? Kai bus galima, tarkim, implantuoti tam tikrus e, robotų e, protezus, ar reikės keisti mūsų sveikatos apibriežtį? Aš manau, kad etikos komitetas e, turės būti kurtas visose ligoninėse, visose medicinos centruose. Taip pat e, dar vienas svarbus klausimas yra naudojimas. Daug susirūpinimo išreiškiama dėl naudojimo. Ar robotai pakeis žmonių darbą? 50 procentų žmonių mano taip, kad pakeis, o kiti mano, kad nepakeis. Mes nežinome, ar mažės darbo vietų ir nežinome, kaip reaguos žmonės, koks bus e, ryšys, sąryšys tarp žmonių ir robotų. Jeigu, tarkim, mažės darbo vietų, ką veiks žmonės, nes e, laisvalaikio pramonė kelia tikrai daug e, iššūkių Ir taip pat reikėtų pagalvoti ir apie tai, kokį finansavimą pasitelks žmonės. Galbūt reikės pasitelkti taip pat ir e, bendrą pajamų modelį. Taip pat mūsų komitete reikia svarstyti ir roboto atsakomybės klausimą. Šioje, mūsų reglamentavimo sistemoje nėra atsakomybės numatytos robotams, taigi mūsų komitetas turės pateikti pasiūlymą dėl robotų atsakomybės rinkoje. Na ir dėl ateities robotų. Taip pat reikės pagalvoti ir apie robotų privalomą įdraudimą panašų draudimą, koks jau egzistuoja e, automobilių atveju ir taip pat e, kompensavimo sistemą. Apie, reikės pasvarstyti apie kompensavimo sistemą. Taip pat ataskaitoje yra rašoma, kad reikia stebėti pokyčius pažangą, nes atsiranda vis daugiau, vis labiau nepriklausomų autonomiškų robotų, Jie naudojami visame pasaulyje tyrimo laboratorijose ir reikės išanalizuoti, kokie sprendimai gali būti geriausia, sureaguojant į ateities iššūkius. Nes reikės pagalvoti taip pat ir, ar reikės robotus laikyti subjektais asmenimis, kurie turi netgi ir teisės. Bet šiuo metu į šį klausimą neturime atsakyti, bet neturime šio klausimo pamiršti. Mes nerasime atsakymų į visus klausimus, bet mes privalome stebėti situaciją ir nebūti tik žiūrovais mm, būtent to, kaip veiksta robotai. Taigi, aš norėčiau rekomenduoti pasitekti sisteminį požiūrį, reikia pradėti identifikuoti atskiras robotų kategorijas, tam, kad būtų galima pradėti įkurti registrą, tam, kad būtų galima juos identifikuoti. Ir taip pat, manau, kad reikėtų įkurti robotikos agentūrą, kurioje būtų pasitelkiama tinkama patirtis. Ne tik technologijos mokslo srityje, bet taip pat ir reglamentavimo bei etikos e, baruose. Taip pat norėčiau vėlgi kreiptis į komisiją valstybės narės, kurios finansuoja mokslinius tyrimus. Moksliniai tyrimai neturi būti vykdomi tik technologijų srityje, bet reikia taip pat pagalvoti ir apie poveikį visuomeniai, būtent apie e, tai, kokį poveikį visuomeniai gali daryti robotai. Neturiu omenyje tik e, penkerių metų ateities, galbūt apie situaciją, turiu meni situaciją po 20-25 metų. Taigi mes turime parengti, paruošti mūsų visuomenę. Taigi manau, kad mes turime apibriežti principus, pagal kuriuos, kuriais remiantis turi vystytis robotika. To reikia tam, kad mes galėtume uh, daryti įtaką standartizavimui pasaulyje. Štai dėl ko mes siūlome ir priedą prie hartijos. Ir um, taip pat uh, svar, rekomenduojame būtent uh, pateikiame tam tikras rekomendacijas robotų kūrėjams, vartotojams, uh, kuriuose atsižvelgiame į tam tikrus etinius e, klausimus. Ir e, mes kreipiamės į komisiją, raginame ją imtis veiksmų, taip pat kreipiamės ir į pramonę. Mūsų manimų pramoniai reikia tam tikrų apibrieščių ir rekomendacijų iš politikų pusės, nes jeigu pramonė, e, tam, kad pramonė galėtų vystytis, reikia teisinės sistemos. Taigi tiek šiam kartui. Tikiuosi, kad jūs atidžiai susipažinsite su ataskaita, su pranešimu ir kad e, taip pat prisidėsite prie šio dokumento gerinimo. Džiaugiuosi dėl mūsų bendradarbiavimo. Mes visą vasarą galime skirti šiam klausimui Ir baigdama, pirmininkė pasakysiu, kad pakeitimus galima pasiūlyti pateikti iki e, spalio 25 dienos. Data buvo parinkta tokia tam, kad kiti komitetai galėtų aptarti šį klausimą. Aš mm, paprašiau 29 dieną aptarti šį klausimą, būtent 29 spalio aptarti šį klausimą mūsų komitete ir gruodžio mėnesį balsuoti dėl jo plenarinės sesijos metu. Dėkuoju, ponia Komodinė. Dėkuoju. Aš peržiūrėjau panos Delvo parengtą projektą ir man atrodo, kad ponia Delvo nusipelnė pagirimo žodžių rengdama šį pranešimą. Ji šiame pranešime atspindėjo diskusijas, kurios vyko darbo grupėje ir daug diskusijų vyko ir su ekspertais dirbančiais šioje srityje. Ir man to dauguma, kas pasakyta ir kas parašyta pranešime, yra puikus apibūdinimas ir puikus pamastymai apie tai, ir ką mums patarė ekspertai ir atsižvelgiant į diskusijas, kurios vyko tų susitikimų metu. Ir vienas aspektas, kurį galbūt reiktų labiau akcentuoti pranešime, tai yra tai, kokį poveikį robotų kūrimas ir vis dažnesnis jų naudojimas turi socialiniams gyvenimo aspektams, tai yra mūsų gyvenimo aspektams būdui, nes pranešime teisingai yra kalbama apie tai, kad kyla sunkumų dėl užimtumo, dėl darbų, taip pat yra akcentuojami ir kiti aspektai, kur robotai ir dirbtinis protas gali keisti mūsų gyvenimo būdą. Ir aš irgi norėčiau, kad daugiau galbūt būtų akcentuojami socialiniai gyvenimo elementai kuriuos paveiks robotai ir dirbtinis protas. Ir akivaizdu, kad Europa turi daug žinių, sukaupusi daug patirties šioje srityje, tačiau akivaizdu, kad bus susidūriama su konkurencija iš kitų valstybių už ES ribų. Ir į tą konkurenciją mes galėsime, galėsime sureaguoti tik tuo met, jeigu kursime ir atnaujinsime savo šį sektorių, taigi inovacijos šiame sektorėje labai svarbios. Ir čia reikia ne tik reglamentų ir mokslininkams bei pramonės įmonėms suteikti teisinio aiškumo, kaip sakė pranešėja, bet šalia to manau, kad reikia užtikrinti ir surasti subalansuotą požiūrį, tokį, kuris leistų jiems plėtotis, vystytis, kurti daugiau ir tuo pat metu galėtumėme pasirūpinti, kad žmogiškasis orumas ir bazinės vertybės būtų išsaugotos. Man atrodo, kad pranešimas, pranešimo projektas siūlomas yra puikus atspirties taškas, bandant atremti ateities iššūkius, sutinku su pranešėja, kad yra klausimų, į kuriuos atsakymų nesurasime, bent jau kol kas. Nelabai tikėtina, kad ir atimiausia ateityje tuos atsakymus surasime, juolab, kad net nesame įsitikinę, apie kokius autonomiškus robotus eina kalba ateitie. Tačiau tas teisinės aiškumas turi atspindėti mūsų darbe, nes mūsų darbas turi sukurti lankstų pagrindą. Tokį pagrindą, kuris gali būti pakoreguojamas, pakoreguotinas vykstant pokyčiams. Ir pabaigai dar norėčiau pabrėžti, kad labai svarbu, kad būtų užbaigta vidaus rinka šioje srityje, kad būtų užtiknami ryšiai tarp dirbtino proto, ypač kalb, jeigu kalbam apie tokį dirbtiną protą, kuris, pavyzdžiui, kaip naudojamas e, nevairuojamiems automobiliams, kad čia vėlgi būtų, nebūtų taisyklių skirtingose valstybėse narėse. Mes tikrai norime, kad Europa išliktų e, lyderė šiame sektoriuje. Ačiū. Prieš suteikdama žodį kitiems kolegoms dar norėčiau priminti, kad liko mums mažiau nei 30 minučių ir dar turime keturis kitus klausimus apsvarstyti, taigi prašau to nepamiršti. Dabar ponas Andersonas. Ačiū, pirmininkė. Pone Delvo sakė, kad buvo malonu pristatyti pranešimą. Aš tik tai galiu pasakyti, kad buvo labai malonu ir skaityti tą pranešimą. Tiesiog puikiai yra atspindėtas darbo grupė atliktas darbas. Mes mažiau nei vienerius metus dirbame šioje srityje ir galiausiai matome, kad artėjame prie pradžios pabaigos šiame lab, labai ilgame procese labai trumpai pasakysiu, kad pranešime yra klausimų, problemų, kur nėra viskas labai aišku. Pavyzdžiui, atsakomybės klausimas. Visą tai, ką minime, jeigu visą tai būtų išspręsta vienodai, tai tada pranešimas turėtų šimtą puslapių, o ne devyniolika. Taigi aš manau, kad tikrai galime plėsti tokį pranešimą ir detaliau uh, aptarti svarbius klausimus ir man atrodo, kad tai tikrai yra puiku, kad e, iki spalio 25 dienos turime laiko pateikti pakeitimus. Dėkoju, ponas Kavada. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad tai yra labai svarbus etapas. Mūsų žemynas turi juo pasinaudoti ir Aš pritariu ponai, ponai de, poniai Delvo ir tikrai žaviuosi jūsų darbo kokybę, mm, nes mm, tikrai puikiai atspindėtos tos, tos diskusijos ir matyt, man dėl to labai nukenties mano atostogos dėl, dėl to, kad reiks galvoti apie tos pakeitimus. Ir dar trumpai, ponia pirminkė, norėčiau pasakyti, kad šio klausimo negalime traktuoti kaip kokio tai prastinio klausimo. Tai yra labai esminis dalykas, kai kalbaina apie mechanikos naudojamą, kuri labai skiriasi e, tai, kas buvo XIX amžiuje, elektra, mechanika ir panašiai. Taip pat turime nepamiršti, kad reikia ir tam tikros vakcinos, nes ir blogais, ir gerais kėslais gali būti naudojami robotai. Ir suprantame, kad tai labai pakeis žmogaus gyvenimą, kalbant apie pritaikymą energetikos medicinos rytyje. Uh, Ir taip pat kyla ir kitas klausimas, būtent kokia bus žmonių ateitis visuomenėje, jeigu daug darbo už mus atliks robotai ir kaip mes juos valdysime, ir tikimės, kad ne, neperėsime prie robotų vergovės. Taigi iš tiesų tai yra labai svarbus dalykai, nes mes nežinome, iki kur plėtosis šis rytis. Aišku, daug literatūros yra parašyta apie tai, bet e, tikrai suprantame visi, kad viskas keičiasi ir plėtojasi taip greitai, kad mes irgi turime paskubėti. Taigi, tikiuosi, dėkoju už, puikio, už puikų pranešimą, už tos kokybės e, pranešimo projektą, kurį parengė ponė Dalibo. Ačiū Štadmaja ir komisijos vardu. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, komisijos vardu aš norėčiau pasveikinti šią puikią iniciatyvą ir darbo grupės, kuriai vadovavo ponė Delvo atliktą darbą. Komisija pagal skaitmenės bendrosios rinkos darbo tvarkę paskelbė, kad atsakomybė daiktų internete yra esminis elementas, kuris turi būti paaiškinamas. Uh, kalbant apie informacinių technologijų vaidmenį, taigi mes dirbame šioje pačioje srityje ir bendros skaitmeninės rinkos strategijos tikslas, kaip minėjo keli parlamentarai šiandieną, yra skatinti inovacijas ir kurti investi saugumą investicijoms ir stabilias investicijas pramonėje. Mes pradėjome konsultacijas e, praeitų metų rūdienį kurios baigėsi metų pradžioje, kurigi buvo kalbama apie atsakomybę uh, daiktų interneto srityje. Buvo kalbama apie teisinį pagrindą. Svarbu pažymėti, kad dauguma respondentų mane, kad dabartinis teisinis pagrindas netitinka tikslų, kalbant apie atsakomybės klausimą daiktų internete. Dėl to komisija skaitmenėje, skaitmenės rinkos darbo tvarkėje paskelbė apie tam tikrą iniciatyvą, kur bus aptariami pranešime keliami klausimai dar šiais metais. Uh, pagrindinis klausimas be jokios abejonės bus atsakomybės klausimas, bet taip pat ir kiti, tokie kaip duomenų nusavybės ir mechanizmų, sutartys tarp mechanizmų. Taigi iš tiesų jau yra nemažai tokių iniciatyvų ir mes kasmet aš 80 milijonų skiriame mokslinio tyrimų projektams šioje srityje ir atliekame labai išsamius tyrimus autonominių automobilių, dronų, medicininių robotų ir kitų prietaisų srityje visų tų dalykų, kurie minimi pranešime. Mes taip pat autonominės transporto priemonės dabar analizuojame ir atliksime tarp valstybinius testus tokių autonominių automobilių. Uh, Ir taip pat duomenų apsaugos reglamentas čia yra labai svarbus, jis yra patvirtintas ir tikimės, kad tai užtikrins stabilumo, kalbant apie privatumą ir pagrindinių teisų apsaugą. Taigi pabaigai, pirmininkė, sveikiname šį pranešimą ir tikimės tolesnio darbo su Teisės reikalų komitete, komitetu ir visais parlamentarais, e, ponė Delvo, kaip pranešėja. Ir teisingumo ir Connect generalinių direktoratų kolegos ir taip pat visa komisija svarstys tuos klausimus, kurie yra labai plataus pobūdžio, kaip sakė ponė Dalvo. Ir mes laukiame tolesnių, detalesnių diskusijų. Ačiū pirmininkė. Ačiū. Niekas daugiau pasakyti nenori, tai ponė Delvo gal apibendrins. Kadangi laiko turime nedaug, tai tik padėkosiu visiems ir tik pakartosiu, kad laukiu kai galtinio pranešimo projekto. Dėkoju Jums. Galime perėti prie 27 darbo tvarkės punkto. E, ataskaita komitetui dėl tarp, tarp institucinio sustarimo dėl geresnės teisėkuros aiškinimo ir įgyvendinimo. E, ši prievalė tenka man tai labai greitai. Kaip jūs žinote, 13 balandžio Europos parlamentas, taryba ir komisija pasirašė tarp institucinį susitarimą dėl geresnės teisėkuros ir mūsų komitetas ir AFKO komitetas nusprendė sukurti bendrą darbo grupę dėl šio susitarimo aiškinimo ir įgyvendinimo ir taip pat parengti e, savos iniciatyvos pranešimą šią temą. Tam numatyti du bendra pranešėjai, e, ponas Korbet, AFKO komiteto vardu ir aš iš mūsų komiteto. Gegužės trečią dieną darbo grupė e, surengė steigiamąjį posėdį patvirtino savo misijos deklaraciją, e, darbų grafiką. Aišku, e, su supratimu, kad e, tie dokumentai yra, taip sakant, gyvi ir reikalų esant galės būti atnaujinami. Per darbo grupės pirmąjį posėdį mes taip pat išklausime ponas Karatį pasisakymą Jis yra generalinio sekretoriaus pavaduotojas, e, atsakingas parlamente už tarp e, institucinio sustarimo dėl geresnės teisėkuros įgyvendinimą. Kalbant apie e, kitą darbo grupės posėdį, kuris tikriausiai įvyks antradienį arba trečiadienį, per kitą plenarinį posėdį Strasbūrė E, tai e, galėčiau pasakyti, kad e, pirmininkų svaiga taip pat nusprendė skurti kitą darbo grupę šiuo klausimu. Ir pirmininkų svaiga nusprendė paskirti Jūri ir Afko pirmininkus ir bendra pranešėjus, pona Korbit ir parlamento dėrybininką, pona Ferhofštat, kuris derėsi dėl tarp institucinio sustarimo, kaip šios e, naujosios darbo grupės narius. Mes esame kviečiami per kitą pirmininkų suėgą pateikti savo pasiūlymus dėl to, kaip galima būtų toliau dirbti įgyvendant šią darbo atvarkę. Regis visi sutarėme, kad e, turėtume laikytis e, pono Buzek precedento dėl e, tarp institucinio sustarimo paskirti poną Šairį, kaip kad ir buvo praeitįje ir e, taip pat laikytis e, šio e, sustarimo ir įtraukti INTA ir AFET pirmininkus kaip pagrindinius dėrybininkus. Tad tiek mano ataskaitos iš esmės, ar būtų kokiu nors pastabų, prieštaravimų ar idėjų. Nematau. Dėkui tuomet. Todėl galime eiti prie 28 darbo tvarkės punkto. E, e, pasikeisti nuomenėmis dėl geltonosios kortelės susijusios su e, darbuotojų komandiravimu paslaugų teikimo sistemoje. Suteikti žodį ponui Lebretum. Jis yra pranešėjas. Dėkoju pirmininkė. Tai yra svarbus e, tekstas, nes e, tai yra e, projektas, kuriuo e, kuriuo yra keičiama direktyva 2985 dėl komandiruotų darbuotojų. E, mes remiamės 53 ir 63 ES veikimo sutarties straipsniais. Taigi, prieš pristatydamas techninius klausimus, norėčiau pasakyti, kad aš esu pasakęs. Aš esu nusteikęs prieš šią darbuotojų komandiravimo direktyvą ir jos keitimą. Taigi, e, Šis pakeitim, šiuo pakeitimu yra siekiama paaiškinti, pateikti tam tikrus e, paaiškinimus pavyzdžiui, dėl prieimimo šalies darbo teisės, kuri turi būti taikoma tam darbuotojui, taip pat turėtų būti taikomos kolektyvinės sutartys, darbuotojo, to komandiruomo darbuojimo. Darbuotojo atlyginimas turi būti toks pat kaip vietinių darbuotojų ir taip pat internete bus privaloma skelbti darbuotojų atlyginimo elementus ir taip pat reikės e, e, taikyti e, šios reikalavimus ir subrangovams. Buvo pateikta geltonos kortelės, strakta geltonoji kortelė iš 11, 11 e, valstybių narių. E, e, tai buvo Danija ir Europos. E, Mm, rytų Europos valstybės. E, dėl to, kad tos valstybės ir tos šalis, iš kurių važiuoja daug komandiruojamų darbuotojų ir jiems surūpinimą kelia šis pakeitimas, nes jų manimų šis projektas sumažins komandiruojamų darbuotojų skaičių. E, buvo pasitelktos tam tikros, e, buvo pasitelkti tam tikri argumentai, mes visų jų neišvardinsime, bet uh, Norėčiau sugrupuoti tiesiog tos argumentus į tris kategorijas. Visų pirma, e, vienas argumentas yra susijęs su procedūra. E, dėl to, kad daugelie valstybių e, jų manimų ši direktyva yra per anksti parengiama, nes jų manimų reikėtų palaukti ankstesnės direktyvos perinimo laikotarpio pabaigos. pabaigos Tai yra 2014 metų mm, direktyva, kuria yra gyvendinama 86 direktyva. Ji turėtų baigti galiotis 16, baigti 16 e, metais. Nežinau, uh, ką apie tai mano parlamentas. Man tiesą sakant, toks argumentas nėra, už, man šio argumento neužtenka, nes dar nesibaigė gyvendinimo laikotarpis. Antras, antroji argumentų grupė yra įdomesnė, ji yra susijusi su subsidiarumu. Aš asmeniškai išskyriau keturis argumentus, kurie mano manimu yra tinkami. Uh, tikrai pabrėžia problemą. Pirmas argumentas yra toks. Darbuotojų atlyginimai yra susiję su valstybių narių kompetencija ir tai yra argumentas, kurį pasitelkė Danija. Ji konstatuoja, kad e, nacionalinės politikos e, garantijos e, valstybėms narėms e, atlyginimui buvo panaikintos. Na, antras argumentas yra susijęs su vienodu atlyginimu tam pačiam darbui toje pačioje vietoje ir teigiama, kad dėl to yra pribojamas laisvas darbuotojų ir paslaugų judėjimas daugelis valstybių narių, tai teigia ypač, e, tai pabrėžia Estija. Trečias argumentas yra susijęs su atlyginimu ir minimaliu atlyginimu. Tai yra neaiški, neaiškus terminai ir dėl to, kaip kad teigia Vengrija, gali būti pažeistas susidarumo principas. Ir ketvirtas argumentas, jis turbūt aiškesnis, to yra toks. Europos Sąjunga yra kalinama, e, kaltinama kišimuisi kišimusi į kolektyvinės sutartis, kurios turėtų būti nacionalinių valstybių e, kompetencija. Būtent Čekija iškelia šį argumentą. Mano manimu, tai yra ganėtinai rimti argumentai. Ir būtent dėl to buvo pasitakta geltonoji kortelė. Na ir trečias argumentų, trečia argumentų grupė yra susijusi su proporcingumu. Vienas iš tų argumentų, kurį kelia Latvija, yra gana įdomus. E, Latvijos manimų yra neproporcinga. Mm pereiti prie griežtesnio principo, prie vienodo atlyginimo komandiruotėms, komandiruotėms darbuotojams. Jos manimu tai yra neproporcingas reikalavimas siekiant nu, nustatyto tikslo. Valstybės narės didelį spaudimą daro šioje srityje na, ir dažnai yra pabrėžiama, kad būtent per ekonominį vystimąsi ir ne per e, e, taisyklės reikia užtikrinti ekonominio konvergenciją valstybės Europos Sąjungoje. Yra teigiama, kad Europos Sąjunga kišasi į pro, ekonominę pažangą. Na ir baigdamas norėčiau pasakyti, kad darbuotojų, komandiruotų darbuotojų E, statusas e, iki šiol e, vilioja dėl to, kad jie turi mokėti mokesčius kilmės šalyje. Taigi jie yra pigesni, jie kainuoja pigiau negu vietos darbuotojai. Ir dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų norėčiau pasakyti, kad tikrai yra nemažai, iškelta nemažai gana rimtų argumentų, kuriuos reikia atsižvelgti. Uh, Mr. Slotovski. Dėkui. Panas Zlotovski. Dėkui. Ačiū už išsamų pristatymą. E, norėčiau išdėsti kai kuriuos argumentus, žvelgiant iš Lenkijos perspektyvos. Kaip jūs žinote, e, sąjunga susideda iš valstybių narių, kurių BVP ar atlyginimai nėra tapatus. E, ir e, turėtume tai turėti galvoje, kalbėdami apie pasiūlymus dėl pakeitimų direktyvoje. Lengviau būtų gyventi mūsų bendrus planus, jeigu situacija būtų kitokia, bet tikrovė yra tokia, kokia ji yra. Ir senesnės, ir naujesnės valstybės narės visada uh, tai žinojo. Stengiamės įveikti mūsų skirtumus ir e, spragas tarp mūsų, bet e, kuo labiau artėjame prie bendrų idealų, tuo daugiau iškyla kliučių. Ir šiuo metu susidurime su labai nerima keliančia tendencija, e, kuri dabar ir atsispindi komisijos teikiamame pasiūlyme susidursime su diskriminacija. Aišku, mes e, tikime, kad komisijos ketinimai yra geri, bet tuo pačiu metu baiminamis, kad e, jis remiasi senuoju protekcionizmu. Ir geltonosios kortelės procedūra turėtų priversti komisiją pamastyti, ar tikrai yra gera mintis e, tarpusavėje supriešinti valstybės narės. Lenkija šiuo metu pirmauja paslaugų, kurias tiekia komandiruoti darbuotojai srityje. Galime teikti geros kokybės ir čia kalba eina ne vien tik tai Lenkijos, bet ir Estijos ir kitų valstybių narių teikimas paslaugas. Todėl e, vakarų valstybės ir investuoja šiame regione. E, e, negalima jų kaltinti už tai, kad e, jos taip daro, nes taip veikia laisvoji rinka. Ir mes pasakome prieš mintį atimti mūsų darbuotojams galimybę pasinaudoti šiuo mechanizmu. Turime senąją direktyvą, kuris augo komandiruojamus darbuotojus nuo piknaudžiavimo. Ir e, dabar, nors ši direktyva dar veikia, komisija siūlo kažką naujo. Aš manau, kad tai kertasi su subsidiarumo principu. Mes matome, kad komisija ignoruoja subsidiarumo principą ir tai daro gana dažnai. Ir šiuo atveju tai, kad mes teikiame e, geltonoje kortelę, demonstruoja, kad mes galime užkirsti kelią tokiems veiksmams. Aš kreipiuosi į visus ir raginu paremti šią iniciatyvą. Mes tik norime apsaugoti ir savo rinką. E, turiu pasakyti, kad e, teks mums atidėti kitų dviejų darbo turkės punktų aptarimą ir apsirboti tik tai šiuo punktu. Dabar steiksiu žodį ponui Nilsen. Mums liko tik šešias minutės. Dėkuoju, labai e, trumpai paprastai dirbu TRAN e, transporto komitete, kur rengiau e, pranešimą dėl socialinio dempingo. Aptariamas klausimas yra labai jautrus, egzistuoja labai e, didelis nuomonių spektras. E, Geltonoji kortelė demonstruoja, kad e, E, nuomonės sąjungoje skiriasi ir yra gana intensyvios. E, parlamentai, kurie kelia geltonojo kartelę, kelia e, įvairius klausimus dėl judėjimo laisvės, konkurencingumo, bet visą tai nesusijęs su subsidiarumu. Pasiūlymas keisti egzistuojantį teisės aktą daugelį šalių suprantamas kaip problematiškas. Aš manau vis tik, kad komisijos pasiūlymas yra žingsnis tinkama kryptimi ir turėtų būti svarstomas parlamente. Laval bylos įtaka Švedijoje nulėmė socialinį dempingavimą, reikia atsižvelgti ir į mažų ir vidutinių įmonių situaciją. Mums reikia ieškoti sprendimų ir kompromisų, kurie e, būtų praktiškai gyvendinami. Tad aš raginčiau komisiją neatsimti arba nesilpninti pasiūlymo, jį reikia diskutuoti, dėl jo reikia diskutuoti parlamente. Dėkui. Aš e, labai norėčiau paprašyti savo pasisakymus apriboti vieną minutę. Pone Reigner. Dėkui pirmininkė, sunku bus, bet pabandysiu. E, kodėl atsirado šis pasiūlymas? Todėl, kad yra piknaudžiavimo atveju. Kalbame apie judumą. Tai viena iš teisių, kurią ES lygių reikia ginti. E, turime reglamentavimą, bet kalbame čia apie tarpvalstybinį judumą. E, ir e, labai svarbu tai, kas vyksta ne kokioje vienoje valstybėje, bet daugelyje valstybių. Proporcingumas ir subsidiarumas čia yra svarbus dalykas. Sunkiai e, seksis suvaldyti šią sistemą, jeigu neturėsime kažkokio mechanizmo. Ir, jeigu, ir turime atsiminti, kad šalia sąžingos konkurencijos yra ir nesažininga konkurencija. Turime vengti brutalaus darbuotojų eksploatavimo ir socialinio dempingo. Ir būtent apie tai, man regis, čia ir kalbame. Kalbame apie būtinybę užtikrinti, kad e, komisijos e, veikla būtų tinkama. Šitą reikia labai aiškiai pasakyti. Dėkui, dabar žodis ponė Gebhardt. Dėkuoju. E, šis klausimas iš tikrųjų yra labai svarbus, tas tiesa. Bet vieną dalyką turime turėti galvoje. E, mūsų tikslas čia yra judumas ir tarp valstybinė veikla. Tokie yra mūsų tikslai. Ir e, nacionaliniu lygiu tų problemų išspręsti neįmanoma, jas reikia spręsti ES lygiu. Ir kaip sakė ponė Reigner, turime e, siekti apsaugoti žmonės. A, e, ir vengti nesažiningos konkurencijos ar socialinių sistemų iškraipimo. Turime užtikrinti, kad tarp e, vidaus rinkoje įmonės konkuruotų sąžiningai. Todėl ir būtina į tai susitelkti. Kiti dalykai, kuriuos turėtume paanalizuoti, tai yra naujieji verslo modeliai, kurie visą laiką evoliucionuoja e, skaitmeninėje erdvėje, atsiranda naujos darbo tarp valstybinio mastu galimybės. E, e, reikia ieškoti atsakymų ir į tai. Taigi čia svarbus yra subsidirimo klausimas, kad ES lygių galėtume rasti atsakymus, į, iš, sprendžiant šios klausimus. E, turime e, bandyti e, atsakyti, atsiliepti į žmonių poreikius visuomenėje. Tai yra labai svarbi kryptis. Pana Šair. Yeah. Ačiū. Kadangi laiko yra nedaug, tai aš tik tai pirmiausia pasakysiu, kad turiu savo nuomonę šio klausimu ir suprantu, kad aptariamas pasiūlymas, jeigu jisai bus sugražintas, turėsime išspręsti ir socialinės problemas. Ir sutinku su kolegomis, kad šis pasiūlymas prieštarauja būtinybės ir proporcingumo principams ir iš esmės riboja laisvę teikti paslaugas, iškraipo konkurenciją ir panašiai. Tačiau, kadangi esame Teisės reikalų komitete, tai man atrodo, turėtumėme atsižvelgti į teisinius klausimų aspektus, o kiti komitetai turi daugiau patirties kalbant apie kitus aspektus. Taigi, vienas, viena prieš, vienas, dalyka, vienas dalykas, kurį rimtai turėtumėme apsvarstyti ir rimtai atsižvelgti į geltonosios kortelės procedūrą, tai labai aktualus e, klausimas, nes tai yra direktyvos pasiūlymas, kur reguliuojami tie dalykai, kurie ir taip jau yra reguliuojami, ypač kalbant apie sutartinės teisės pasirinkimo laisvę, Romos pirmasis reglamentas, trečiasis ir aštuntasis straipsniai, tai yra tie teisiniai aspektai, kuriuos turime paminėti, nes tai yra direktyva, kur bandome reguliuoti tuos dalykus, kurie ir taip jau yra reguliuojami reglamente. Ir dėl to gali kilti neiškumų. Kitas dalykas, toks mažiau ryškus, tai yra atlyginimo nemokėjimo savoka čia irgi yra labai ne, neiškių elementų įvedama į sistemą, kadangi mokėjimas yra apibriešta savoka, o atlygis yra galbūt tikslingai yra siekiamas sumaišties įvesti. Taigi aš manau, kad Teisės reikalų komitete mes galėtume pasinaudoti ir teisinė, teisininkų tarnybą ir išsiaiškinti tokius teisinius aspektus. Ir tokiu būdu galima bus parlamente uh, priimti sprendimą, nes aš sutinku, kad parlamentas pasirengęs tai aptarti, tačiau Teisės reikalų komitete mes galėtumėme tam tikrus teisinius dalykus paaiškinti. Dėkoju. Ponas Būda. Ačiū pirmininkė labai trumpai. mes e, aiškiai matome, kad yra pažydinėjamas subsidiarumo ir, ir proporcingumo principas viena vertus, tačiau kita vertus šioje direktyvoje yra problemų dėl to, kad yra pažeidžiama ir ES veikimo sutartis. Ta pabrėžė Rumunijas teikdama savo nuomonę. Ir aš kalbu ne tik e, Rumunijo, aš kalbu Rumunijos vardu, kuri, kuriai aktuali ši direktyva, tačiau čia šioje direktyvoje yra ir taip problemų, nes yra paveikiamas darbuotojų siuntimo į užsienį procesas, yra statomos kliūtys darbo jėgos judėjimui ir poveikis bus labai aiškus. Sutarčių skaičius sumažės ir dėl to darbo vietų skaičius sumažės. Tai visiškai prieštarauja Junkerio planui. Ir dar, man atrodo, kad šis vienodo atlygio už vienodą darbo principas yra nesudantas su bendraja rinka, nes skirtingi atlyginimai yra paslaugų teikėjų konkurencinio privalumo dalykas. Dėkoju. Ponas Dievka. Ačiū ponė pirmininkė. Du klausimus norėčiau paminėti. Pirmiausia, visiškai pritariu tam, ką sakė ponas Sajeris. Būtent, kad šis klausimas yra susijęs su antros straipsnio apibriešių keitimu. Ir aš manau, kad komisija padarė tiek daug klaidų, kad pasiūlymas turėtų būti iškart atsimtas. Toks, manau, būtų uh, pirminis pasvarstymas. Toliau, jeigu kalbame apie pirmąjį Romos reglamentą, tai kaip jūs galite įsivaizduoti, kad direktyva gali keisti reglamentą? Tai yra absurdiška ir visi komisijoje turėtų tai žinoti. Kodėl yra ignoruojama sava teisininkų tarnyba? Teisininkai pasisakė prieš tai, prieš tai, ką jūs pristatėte. Taigi, taip pat pritariu tiems, kurie sako, kad direktyva negali keisti reglamentą tų nuostatų, kurios įtvirtintos reglamente, reglamente, kuris galioja valstybėse narėse. Taigi aš norėčiau paklausti, paprašyti parlamento teisininkų parengti išvadas šiuo klausimu. Nes mes žinome, kad teisininkų, komisijos teisininkų išvados yra neigiamos. Ir gerai, kad mes keičiamės nuomonėmis šiandieną, tačiau iš principo parlamentas turėtų stabdyti bet kokį darbą e, dėl šio komisijos pasiūlymo. Ir šiandieną komisija dabar yra įpareigota sutarties pateikti oficialią poziciją dėl to, kad yra taikoma, pritaikyta geltonosios kortelės procedūra. Aišku, komisija atsėmė, gali atsimti savo pasiūlymą, pakeisti jį arba komisija gali uh, palikti tokią situaciją, kokia yra dabar ir priimti sprendimą, kad galiausiai komisija pati protingiausia. Tačiau tas turi būti viešai ir aiškiai vardinta. Kol tas nėra padaryta, parlamentas iš vis nieko negali imtis. Pirmininkas, aš manau, kad mes paprašysime teisininkų išvadų. Uh, Kaip buvo pasakyta, prieš suteikdama žodį ponui Lebretonui, aš taip pat norėčiau išsakyti kelias pastabas. Mes turėtumėme plačiau įvertinti šį pasiūlymą. Taip, principas tas pats atlygis už tą patį darbą toje pačioje vietoje. Jeigu mes norime sąžiningos konkurencijos, tai kodėl ne tas pats atlyginimas už tą patį darbą toje pačioje įmonėje? Vienas aspektas. Kitas Šis principas puikus, tačiau vertinant dabar dėrybą su Junktinė karalystė ir išmokos, kurios mokamos dirbant, vėlgi matome, kad dėrybos eina visiškai kita linkme nei yra siūloma pagal šį principą. Taigi, čia tik kelios mano trumpos pastabos, dabar trumpos pono Lebretono išvados. Taip, labai trumpa išvada. Diskusijos tik tai įrodė tai, ką aš irgi sakiau, būtent, kad yra rimtų teisinių problemų su šiuo tekstu. Taigi, kila klausimas, ar pri, toliau spręsti, svarsti šį klausimą, bet galbūt tam tikslui galėtumėme pakviesti į mūsų teisės reikalų komitetą komisarą atsakingą už šį klausimą. Taip, aš manau, kad yra geras siūlymas, diskusijas turime tęsti per ateinančius posėdžius. Prieš baigdamas dar norėčiau Jūs informuoti, kad 36 ir 37 darbo tvarkės klausimai. Pone Kaufman mūsų informavo, kurios dabar nėra, ji mūsų informavo, kad niekas neišsakė prieštaravimų dėl tų klausimų, tai mes galime baigti diskusijas šiais klausimais taip pat, tai tada lieka tik tai pono Lebretono klausimai, kurie yra atidedami į kitą mūsų posėdį. Ačiū už dalyvavimą. Susitiksime po pietų bendrame posėdėje su Imko.